daugumą 640 balsų patvirtinto dokumento. Tikrai mes dėsime visas pastangas, kad taip nenutiktų. Ačiū. Ačiū komisarui, to baigiame diskusiją šio klausimu. monsieur le commissaire. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Kita tema pagal mūsų darbo atvarkę. Komisijos pareiškimas dėl Europos prekės ženklų naudojimo vidaus rinkoje. Diskusiją pradės komisaras Barnija. Prašom. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ponius ir ponai, prekės ženklai atlieka svarbu vaidmenį priekybos srityje. Jie padeda mums nustatyti prekių ir paslaugų kilmę, jie padeda sukurti tam tikros įmonės įvaizdį ir dėl to prekės ženklų propagavimas yra labai svarbus, jis padeda kovoti su falsifikatais. Nacionalinės tarnybos e, priėmė sprendimą apriboti e, bendrijos prekės ženklų naudojimą. Jos teigia, kad prekės ženklų naudojimas e, tik vienoje valstybė narė nebūtų ne, neduotų jokios naudos. Mes įdėmiai stebime esame situaciją, nes bendrijos prekės ženklo patiesmė yra ta, kad jis suteikia visoms įmonėms, ypatingai mažoms ir vidutinėms įmonėms, galimybę apsaugoti savo prekes ir paslaugas. Bendrijos prekės ženklą turintis asmuo, fizinis ar juridinis asmuo, E, gali savo priekės parduoti visose šalise, nors e, turi tik tai vieną registraciją. Ir būtent tai yra pagrindinė bendrijos prekės ženklo nauda. Ir jeigu mes bandytume varžyti šito ženklo naudojimo galimybę, tai būtų didelis kliuvinys siekiant užkirsti e, kelią kovoje, siekiant užkirsti padirbinėjimo veiklą, pažaboti padirbinėjimo veiklą. Taigi, ka, kas naujo e, mūsų pasiūlymuose? Mes pirmiausiai siūlome e, kovoti su falsifikatais, nes e, bendrijos prekės ženklas galiotų tiek bendrijos teritorijoje, tiek už jos ribų. Labai svarbu, kad masiškai iš trečiųjų šalių uh, importuojamos falsifikuotos prekes būtų konfiskuotos pasienyje vadovaujantis bendrijos muitų teisės aktais. Reikėtų užtikrinti, kad mažos ir vidutinės įmonės galėtų kuo lengviau pasinaudoti bendrijos prekės ženklo teikiamą naudą. E, šios įmonės e, gali sėkmingai užsiimti verslų už bendrijos ribų tik tada, jeigu jau sukaupė tam tikrą patirtį, kapitalą ir joms ypatingai būtų sunku plėtoti savo produktus, jeigu nebūtų tokio bendro vieno bendrijos prekės ženklo. Kaip jūs žinote, turėtume remti mažas vietinės įmonės, nes jos yra, sudaro didžiąją dalį visų mūsų įmonių. Tad norėčiau patikinti, kad mūsų tarnybos tikrai skirs daug dėmesio šiems incidentams, jie panagrinės esamą situaciją ir e, pasistengs, kad nacionalinės tarnybos nedarytų tokių e, apribojimo, nenumatyti tokio apribojimo, nes tai prieštarauja bendrijos prekės ženklo tikslams. Dėkuoju, dabar kalbės frakcijų atstovai, EPP vardu, ponė Hanslik. Dvi minutės, prašau. Gerbiamas, gerbiama pirmininkė, gerbiamas komisarė, kolegos. Na, nepaisant vėlyvo laiko, džiugu, kad galime išgirsti komisijos nuomonę dėl bendrės prekė ženklo naudojimo vidaus rinkoje. Mano frakcija PP kaip tik ir iškėlė šią iniciatyvą. Kaip kad ponas komisaras puikiai supranta, tai yra labai svarbi e, tema Imko Jūri komitetams. EPP frakcija visą laiką laikėsi nuomonės, kad vidaus rinkoje turėtų būti pašalinti e, kliuviniai priekybai tarp valstybių narių ir mes turėtume toliau kovoti, kad tie kliuviniai būtų pašalinti. Todėl ir atsirado bendrijos prekės ženklo idėja. Šitos sistemos esmė visų pirma užtikrinti įmonėms vienodą prekės ir paslaugų ženklės apsaugą visoje bendrijos teritorijoje. Neturėtų būti jokių skirtumų priklausomą to, kokioje teritorijoje yra veikiama, nes veikiama vienoje bendroje rinkoje. Todėl mums labai kelia nerima kai kurių patentų biurų valstybės narėse priimti sprendimui dėl intelektinės nusaibės apsaugos. Todėl mes e, džiaugiamės jūsų pareiškimu, kad jūs įvertinsite tų sprendimų e, pamatą, vertinsite priežastis ir bandysite pagerinti situaciją. O mes stebėsime, kaip jūs vykdote tą veiklą ir sieksime, kad bendrijos prekė ženklas būtų bendrijos ženklas, kad jis padėtų įmonėms ginti savo interesus. Dabar norėčiau paklausti jūsų komisarė. Ką darysite tokiu atveju, jeigu valstybių narių e, institucijos, naudodamas savo kompetenciją, nesilaikys jūsų požiūrio? Ar tokiu atveju e, norint įsiaiškinti situaciją, jūs neketintumėte pažiūrėti e, tarybos sprendimą dėl patento, taip pat direktyvą gal peržiūrėsite dėl prekės ženklų bendryjoje naudojimo. Tokie būtų mano klausimai. Ačiū uždėmesi. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα ο κύριος Ταραμπέλα εκ μέρους των Σοσιαλιστών Δημοκρατών για δύο λεπτά επίσης. Ačiū toliau ponas Tarabela, Socialistų ir Demokratų frakcijos vardu. Pone pirmininkė, komisarė, bendrijos prekės ženklas leidžia kovoti su prekių padirbinėjimu ir pat, užtikrina piliečiams, kad jie perka geros kokybės prekę vienoda apsauga visoje Europos Sąjungoje, ar, tai, ar kalbėtume apie prekes ar paslaugas, yra tinkamas bendros rinkos sprendimas ir yra ypač tinkamas mažoms ir vidutinėms įmonėms, kaip sakėte, komisarė. Tai yra geras žingsnis į priekį, nes bendrijos prekės ženklas gali suteikti pakankamą apsaugą palankę, už palankę kainą. Tai taip pat yra naudinga priemonė E, muitinėms. Teisingumo teismas pernai patvirtino, cituoju, kad produkto negalima registruoti kaip e, bendrijo, su bendrijos prekės ženklo, jeigu nėra laikomasi tam tikrų reikalavimų. Teismas patvirtino, kad prekės ženklas turi būti tinkamai suteiktas. Reglamentas 494 e, turėtų galbūt e, turėtų, turėtų būti atnaujintas atsižvelgiant į pastarojo meto technologinius ir interneto pokyčius. Svarbiausias direktyvos tikslas yra suteikti vartotojams kokybės garantiją. Ačiū. Dėkoju ponui Tarabela. Toliau liberalų frakcijos vardu, ponia Vikstrom, dvi minutės. Ačiū, ponia pirmininkė, komisarė. Man labai malonu, e, kad vyksta ši svarbi diskusija, nors ir taip vėlai. ES pranašumas yra tas, kad jis suteikia daug galimybių pašalinant kliūtis ir sustiprinant priekybą tarp e, valstybių narių. Tai gerina gyvenimo kokybę, ypač tai ypač svarbu dabartinės ekonominės krizės metu, kad e, tų tikslų pasiektume, turime būti stiprus 21-ame amžiuje ir tai gali padėti padaryti politikai. Tuo pat metu turime suprasti, kad augimas, ekonominis augimas yra būtinas. Europa bus stipri tik per savo verslą ir verslininkus. Jiems reikia galimybių aukti, kad galėtų įdarbinti daugiau žmonių, kurti darbo vietas. Reikia ekonominio augimo. Tai yra vienintelė tiesa. Ta pat galiu pasakyti, kalbant apie prekės ženklą, apie mažas rytinės įmonės, reikia, kad ir jos auktų, kad būtų kuo mažiau biurokratijos, tačiau jų prekės ženklai būtų apsaugoti visoje Europos Sąjungoje. Todėl man kyla didelis nerimas, kai matau, kad konkreti valstybė narė veikia visiškai priešingai, negu reikalauja ES teisės aktai, bando įvesti savas taisyklės. Pakanka tik tai vienai, vienoje valstybėje narėje registruoti Europos prekės ženklą ir tai tuomet jis galioja visą yra Europos Sąjungoje, o tokie veiksmai kaip tos valstybės narės prieštarauja e, Europos interesams. Komisarė, tikiuosi, kad jūs, jums pavyks valstybės narės paraginti baigti taikyti šią praktika, kad ES prekių ženklas būtų taikomas visoje ES. Ačiū. Ponas Harbaras, trys minutės. ECR frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Savo frakcijos vardu, taip pat kaip vidaus rinkos komiteto pirmininkas, aš noriu padėkoti komisariui už tai, kad jis aiškiai pasakė, jog dviejų dviejų priekybos ženklų e, biurų Beneliukse ir Vengrijoje e, veikla yra visiškai nepriimtina. Aš tą labai noriu pabrėžti, nes tai yra iš tikrųjų antpolis prieš vidaus rinkos pagrindinius principus. Džiaugiuosi, kad visi kolegos čia kalbėję pritarė tiems sprendimams, kuriuos padarys komisaras. E, praktinė prasme noriu pasakyti, kad, kad yra didelis sutapimas, kad abu šie biurai e, veikiantis prinkaujančios šalies ir kitos prinkaujančios šalies šalise. Mano komitetas e, tikrai tai padarys, kad kai kom, vidaus rinkos kom, e, ministras, Vengrijos ministras atvyks į mūsų komitetą, mes tikrai užduosime jam šį klausimą, klausimą ir pasakysime, kad tai yra neprimtina. Kodėl? todėl, kad tai yra fundamentalus vidaus rinkos principų iškraipimas, kad neturėtų būti jokio diskriminavimo taikomo bet kurioms bendrovėms, bet kur jos beveiktų vienoje bendroje Europos rinkoje. Šiuo atveju tai yra dar blogiau, nes iš tiesų šis pasiūlymas ar pasiūlyti veiksmai, jeigu jie būtų vykdomi, e, diskriminuotų visas mažas e, įmonės palyginti su didelėmis, nes didžiausiai poveikį patirs mažos e, bendrovės, nes jos gali registruoti naują prekės ženklą, kuris galiotų visoje ES, pasinaudodami vidaus rinkos revoliuciją ir e, tokiu e, veiksmingu būdu ginti savo nusavybę gali užtrukti penkerius metus, kol jie tą produktą pateiks į rinką. E, ir kas bus, kai jie E, kai pateks į Vengrijos rinką, kas bus? Pasirodys, kad Vengrijos patentų biuras atidavė tą prekį ženklą kažkam kitam. Man keista. Jau tiek metų dirbame šiuo klausimus ir staiga pamatome, kad tie patentų biurai taip pasielgia. Galbūt, kolegos, taip yra todėl, kad Europos prekės ženklo registravimo kaina yra maža, kad viskas veikia taip gerai. Ir tie patentų biurai, bandydami e, e, taip daryti, reikalaus bendrovės registruotis jų jurisdikcijose. Tai yra tiesiog savanaudiškas interesas. Jis negali galioti, jis prieštarauja ES principams ir taip pat pakerta, kaip komisaras teisingai pasakė, tą šios komisijos prioritetą, tai yra naujovės, naujo produktai rinkoje ir e, puikus e, vidaus rinkos veikimas. Dėkuoju, poniai Harbori. Dabar du kolegos norėtų pasisakyti spontaniškų pasisakymų metu. Pirmiausia, ponė Roitava. Geimas pirmininkė, kolegos, džiaugiuosi, kad per metus komisija atnaujins bendrijos prekės ženklo reglamentą, supaprastins registracijos procedūrą ir tai užtikrins geresnę prekės ženklų apsaugą. Džiaugiuosi, kad komisija atsižvelgia ir į mano paties, pat, pačios pateiktą pasiūlymą dėl Europos apsaugos prek, bendrijos prekės ženklui, nes šiuo metu galima piknaudžiauti ir falsifikuoti produktus nebaudžiamiems. Trečiosiose šalise dažnai yra sukūrimi produktai, kurie gaminami su mūsų prekės ženklo priedanga. Ir jie platino tos produktus niekino netrukdami. O juk tas ženklas turėtų apsaugoti mūsų įmonės nuo nesažiningos konkurencijos, turėtų uh, padėti mums e, pakelti produktų standartą. Ta apsauga suteikiama be jokios papildomos kainos, tiesiog e, numatyta galimybė vienodai ir harmonizuotai tą taikyti standartus visose šalise. Dėkuoju poniai Rotivo, dabar ponas kėlė vieną minutę. Dėkuoju. E, visiškai pritariau tiems, kurie anksčiau kalbėjo. Bendrijos prekės ženklo tolesnis vystimas neatsiejamas nuo vidaus rinkos, tolesnio vystimo, neatsiejamas nuo poreikio padėti mažoms vietinėms įmonėms e, kovoti su piratavimu, falsifikavimu ir panašiai. Todėl labai keista, kad kai kuriuose valstybėse narėse priimami tokius sprendimai. Reikia daryti viską, ką tik tai galime, jeigu reikia taikyti sankcijas, kad jie pakeistų savo elgesį. Taip pat reikėtų paminėti, kad bendrijos prekė ženklas ir panašus iniciatyvos padeda ES priartinti prie piliečių. Tai yra aktualu mūsų verslo įmonėms ir naudinga ES. Galiausiai dar norėčiau pabrėžti, kad Reikia kuo greičiau sukurti ir Europos lygių taikomą patentą. Kuo tai bus greičiau sukurta, to bus geriau. Dėkuoju, ponė Kelė. Daugiau norinčių pasisakyti nėra. Dabar suteiksiu žodį komisarui. Pakviesiu baigti diskusijas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pone Vikström teisingai pasakė, kad jau labai vėlus metas diskutuoti tokiu klausimu, bet visgi tie, kurie pasisakė, parodė, jog tai yra svarbus klausimas. Kolega Haber priminė mums, koks svarbus bendrijos prekės ženklas yra įmonės. Tai yra, įmonėms tai yra tapatybės, identiteto įrodymas, taip pat tam tikra apsauga. Ponas Keli pabrėžė, kad reiktų eiti dar toliau ir galvoti apie dar daugiau apsaugos sistemų įmonėms. Dėl to mes kartu su pirmininkaujančia tarybai Belgija esame labai ryštingai nusiteikę dėl to, kad um, Europos patento projektas judėtų pirmin. Europos komisija tikrai neleis, kad toks svarbus vidaus rinkos elementas uh, išnyktų. Ir, ponė pirmininkė, jūs taip pat sakėte, kad jeigu leitumėm, kad taip nutiktų, vidaus rinkos reikalų komiteto pirmininkas sakė, kad jeigu leistume, kad taip nutiktų, tai vartotojai bus e, pirmosios aukos. Tai, taigi privalome pasakyti stop šiai minčiai. Ir dar norėčiau padėkoti poniai Hanslik ir jos mm, mintims, už tai, kad pasiryžote atkreipti dėmesį į nepalankiai vykstančius dalykus. Pone Vykstrom ir ponas Tarabela atkreipė dėmesį į tai, ką reiškia bendrijos prekės ženklas įmonėms. Ir tai taip pat yra ir vidaus rinkos dalis. Ir galiu tik patvirtinti ponui Tarabelą, kad mes be abejo galvojame apie peržiūrą norime peržiūrėti dabartinę sistem, sistemos veikimą ir jūs dar užsiminėte taip pat ir apie teismo atitinkamą sprendimą, kad be abejo reikia e, peržiūrėti reglamentą dėl bendrijos prekės ženklo, tačiau taip pat reikia atsižvelgti ir į jūsų nuogastavimą, kad tos peržiūros metu būtų nepamirštas ir interneto ir moderniųjų technologijų poveikis. Dėl to mes ir šiame kontekste ketiname pateikti naujų e, minčių. Noriu padėkoti už tai, kad buvo minėta konkurencingumo tematika, nes mes nenorime vis didesnio rinkų susiskaldimo, fragmentavimo. Dėl to turime užtikrinti tai, kad nebūtų tiekiami į rinką E, padirbti produktai. Aš rengiuosi kaip tik pateikti pasiūlymą ir dėl priemonių prieš piratavimą. Stengsimės pagerinti techninės priemonės, kurios leidžia kovoti su padirbinėjimu. Ir taip pat manau, kad ir dvi šalių pagrindų reikia dirbti, ypač su tomis šalimis, iš kurių į mūsų rinką yra tiekiami padirbti produktai. Taip pat veiksmų plane rasite ir teigiamo pobūdžio priemonių, kurios paskatintų trečiasias šalis vykdyti prekės ženklo atitinkamą politikos kryptį ir saugotis nuo padarbinėjimo e, paplitimo. Taip pat buvo iškeltas klausimas, ką daryti, jeigu teismai patvirtins nacionalinių patentų biurų poziciją. Bet tiek toli mes dar nežvelgime. Pirmiausia, reikia be abejo neužbėgti už akių nacionaliniams teismų sprendimams, tačiau aš žvelgčiau į tai gana optimistiškai. Manau, kad klausimą išspręsime, išspręsime, galima būtų galvoti apie sutarties pažeidimo procedūros pradėjimą, tačiau tą darytume tik po to, kai išanalizuotum, išanalizuotumėme nacionalinį e, teismo sprendimą priimta. Tad tiek dėl šios svarbaus vidaus rinkos elemento ir tai sakau būtent dabar, kai rengiamės kartu su jumis e, suteikti naujų e, paskatų vidaus rinkai, konkrečių impulsų tiek mažoms ir vidutinėms įmonėms, tiek patiems e, piliečiams kaip rinkos veikėjams. E, tikrai negalime leisti, kad viso to akivaizdoje šis svarbus ir vidaus rinkos elementas išnyktų. Ačiū, ponė komisarė. Baigiame diskusiją. Rytoj bus tęsiamas diskusijos nuo 9 val. ryto iki 1 ir nuo 3 iki 19 val.